You're not impressed. <laughs> Alexander is on the way. Hmm? Antwort is on the way for your Libyen. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ponios ir ponai, sveikinu visus šiandienos posėdėje. Ar kas turite darbo tvarkės komentarų? Turiu pono pirmininko pranešimų. Visų pirma, mes ką tik aptarėme, kad e, kitais metais reikės e, sugriežtinti mūsų posėdžių laiką, tvarką. Dabar pirmadienį pusdienį turim antradienį pusdienį kažko durbasavimas paskirstom, reikės uh, E, sujungti dabar posėdžius, kad geriau juos suplanuotume ir galbūt tada net ir parlamentarai bus aktyvesni. Nežinau, ar lengva bus e, tai suderinti su kitais komitetais, bet reikėtų giliau šią, šį klausimą panagrinėti. Aš manau, kad mums visiems aktualu. Norim visi dalyvauti posėdžiuose ir čia, ir, e, ir jūsų rinkiminėse apygardose, ir čia parlamente, kituose komitetuose. Uh, reikėtų turbūt pagalvoti, kaip mes e, galėtumėm gal į pusdienį viską sudėti. Pažiūrėsim, kaip susiklostys. E, apie rinkimus Egipte yra paskelbta informacija, paskelbti rezultatai. Nors e, keletą kartų buvo perskaičiuoti balsai, ponas Muzir laimėjo Murzi laimėjo. E, kariuomenė naudojasi tuo įvykių pakelimu, bandydama įsitvirtinti, bet pažiūrėsim, kaip e, susiklostys Egipto politinis peizažas, ar kils daugiau pasipriešinimo visuomenėje. E, Mohamedas Murzi sakė, kad jis atstovauja visus egiptiečius, jis sakė, kad atsižvelgs ir į krikščionių teisės ir e, į musulmonų brolyjos interesus. Manau, kad mes turėtume jį paremti, nes e, jis sakė, kad ir mažumų teisės stengsis išlaikyti. Išrinktasis prezidentas supranta, kad visuomenės susiskaldimas gali sukelti katastrofą, norime, kad to išvengtume. Ar kas nors norėtų pakomentuoti šį pranešimą. Jeigu ne, tada pereiname prie Kubos klausimo. E, administracijos besitęsiantis spaudimas moteriams baltais drabužiais. Galbūt Tomaš Kaminski galėtų pakomentuoti ir trumpai pristatyti padėtį. Ir paskui išklausysime atsakymų iš komisijos pusės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkuoju už galimybę e, kelti klausimą, kuris turėtų būti ES Latino Amerikos politikoje. Aš kalbu apie žmogaus teisų padėtį Kuboje. Mano klausimas raštu vyriausiai galėtiniai e, Catherine Ashton e, yra susijęs konkrečiu, su konkrečiu atveju organizacijos moteris baltais drabužiais, drabužiais spaudimu. Tos moteris labai drąsiai kovoja už savo vaikų, tėvų ir šeimos narių laisvę. Dėl už tai jos e, e, buvo uždarytos į kalėjimus, kankinamos, mušamos. Ir agresija prieš e, moteris baltais drabužiais e, priverčia mus labai rimtai galvoti apie užsilikusių komunistinį režimą Havanoje. Pagalvokime apie faktus. ES ir Kubos didžiausia prekybos partnerė. E, tiesioginė prekyba e, yra trečioje vietoje, pusė tiesioginių investicijų ateina iš ES, daugybė turistų iš ES. Todėl mm, Havanai ES turėtų, būti, tra, e, turėtų atrodyti kaip jėga, su kuria reikia skaitytis. E, Mes turime akcentuoti, kad laisvę ir demokratiją mes vertiname labiau negu ką kitą. E, Deja, nors e, nuolat deklaruojama, kad ES išorės veiksmų vienas iš pagrindinių tikslų yra stiprinti demokratinės sistemas ir ginti žmogaus teisės, mūsų pasivumas parodo, kad e, su Kuba vyksta įprastinis bendradarbiavimas. Per daug dažnai mes apankame salos natūralių grožių, nuo salos natūralaus grožio ir nematome, kas iš tiesų vyksta Kuboje. Skurdas, baimė ir valstybės remiamas teroras. Nuo 2003 metų, kai e, prasidėjo tas judėjimas, Labai daug motinų jau mirė, nepamaščių savo išlaisvintų vaikų. Dabar matome, kaip yra atskiriamos šeimos vaikai e, nuo motinų ir e, panašiai. 2010 metais taryba patvirtino, kad ji nori tęsti išsamų dialogą su Kubos administracijoje orientuotą į rezultatus. Norėčiau paklausti, kur tie rezultatai? Deja, mes savo politikos nekoreguojame ir nepritaikome prie realybės faktų. 4 e, tūkstančiai trumpalaikių areštų 2011 metais užfiksuota, tiek disidentų buvo areštuota, o praėjusiais metais 1800. Ateis laikas, kai kubiečiai patys nulems savo ateitį. Aš prisimenu žymėją Kastro e, kalbą Le Istorija Mobzarvera. Šiandien mes jam galėtume pasakyti, kad istorija e, jo nestebės ir nevertins, o pasmerks kaip nusikaltelių ir žudiko, kuris paminė Kubos gyventojų e, pagrindinės teisės daugiau negu pusiai amžiaus. Aš tikiuosi, kad ateis istorinė diena, kai kubiečiai atgaus savo laisvę ir tada mm, ir mes būsime įvertinti po tos atsiskaitimo dienos bus paklausta ES, kur jūs buvote, kai mes buvome kalėjimuose, kai mes gyvenome skurde, kai buvome priversti tylėti, negalime pasisakyti e, prieš autoritarnį režimą ir buvome siunčiami į tremtį, kur jūs buvote, kai mūsų orumas buvo paminamas. Ir aš tikiu, kad organizacija Moteris baltais drabužiais mūsų paklaus, kur buvote jūs, kai mūsų sūnus, tėvai ir broliai buvo E, mušami ir grūdami į Kastro kalėjimus. Dėl tos priežasties ES turi demonstruoti daugiau paramos ir solidarumą su Kubos sąžinės e, kaliniais ir jų artimaisiais. Patys kubiečiai nuspręs, kaip pakeisti jų e, valstybę. Aš asmeniškai galiu uh, kriminalinį Kastro režimą apibūdinti tik Abramo Lincolno žodžiais. Tie, kas uh, nesuteikia laisvės kitiems, nenusipelno jos ir patys. Baigdamas galiu pasakyti, aš tvirtai tikiu 1979 metais komunistinėje Lenkijoje Jono Pauliaus antrojo pasakytais žodžiais. Tai buvo didžiausias mano tevinainis. Jis sakė, te jūsų dvasia nenusileidžia ir atnaujina e, šios žemės veidą. Tie žodžiai labai greitai tapo realybę. Aš tikiuosi, kad tie patys žodžiai ir pasikeitimų dvasia pakeis ir Kubos žemę. Ačiū, ponė pirmininkė. Darf jetzt die Kommission bitten, äh, das, äh, den Auswärtigen Dienst, pardon. Ačiū. Pasišės veiksmų tarnyba. Gal galėtų dabar pasisakyti? Tai procedūra, pagal kurią, jeigu Europos išorės veiksmų tarnyba nepateikia mums atsakymo žodžiu, galime pateikti tuomet kaip komitetas klausimą raštu. Tai gal tada suteikime galimybę Europos išrašės veiksmų tarnybai pateikti atsakymą žodžiu, pristatyti savo poziciją šio klausimu. Suteikiu žodį Europos išrašės veiksmų tarnybai. Vizantin. As Vizantin. Thank you, Mr. President. Um... Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik tai prisiminti tą gegužės 21 dieną atsiųstą atsakymą gerbiamam nariui, atsakant į jo pateiktus klausimus. Šiandien gerbimo nario pasisakymas buvo kiek platesnis, buvo paliesti klausimai, kurie nebuvo sudėti į jo klausimą raštu. Taigi, jeigu leistumėt, pirmininkė, perdočiau žodį ponui Kaliugyro, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos Karibų jūros skyriaus direktorius ir jis galėtų atsakyti tada ir į tuos klausimus, kurio šiandien gerbiamas narys pateikė, bet kurie nebuvo sudėti į jo klausimą raštu. Ačiū pirmininkė norėčiau tik tai pakartoti, kad žmogaus teisų e, klausimas, politinių kalinių klausimas, e, laikinų areštų ar sulaikymų pagausėjimas yra toks klausimas, kurį Europos išorės veiksmų tarnyba puikiai žino ir stebi atidžiai. Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės yra ES santykių su trečiosiomis šalimis, taip pat ir su Kuba esmė. Ir nuo 2008 metų palaikome politinį dialogą su Kuba. Jo kontekste mes nu, pasinaudojame kiekvieną atsiradusią galimybę iškelti šios lausimus labai detaliai. Uh, diskutuodami su Kubos valdžia. Tai darėme taip pat ir kitais lygmenimis, pavyzdžiui, per mūsų misiją Havanoje, palaikant ryšius su atitinkamomis valdžios institucijomis Kuboje. Mūsų misija Havanoje labai atidžiai taip pat stebi ir visus kitus klausimus susijusius su žmogaus teisėmis ir palaiko glaudžius ryšius su visomis e, šioje srityje dirbančiamis grupėmis, taip pat ir Damas Deplankos. Nieko konkrečiai galbūt niekam konkrečiai negali priskirti galbūt to politinių kalinių situacijos pasikeitimo Kuboje, tačiau manau, kad tas politinis dialogas ir ES primiktinis šių klausimų, tai yra politinių kalinių klausimo kėlimas, manau, turėjo tam tikro poveikio. Ir manau, kažkiek prisidėjo prie to, kad politiniai kaliniai, bent jau didžioji dauguma politinių kalinių buvo paleisti, kas yra įvykę iki šiol. Uh, Ir pabaigai aš tik tai noriu pasakyti tai, ką pasakiau pradžioje, kad žmogaus teisės yra tiesiog esmė visų mūsų santykių su visomis pasaulio valstybėmis, taip pat ir su Kuba. Äh, Labai ačiū. Pane Gomes. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasiteirauti komisijos e, išorės veiksmų tarnybos. Galbūt mums būtų galima pateikti daugiau informacijos apie tuos kontaktus, kuriuos palaiko ES delegacija Kuboje su žmogaus teisų aktyvistais. Taip pat ir Damas Deblanko. Manau, kad Atsakant pana Kaminskiui, reikia pasakyti, kad ES taip, ten yra, ji garsiai pasisako dėl aktyvistų pozicijos ir, pavyzdžiui, Europos parlamentas per Sakarovo apdovanojimą, kuris buvo skirtas Damas Deblankos, taip pat buvo labai stiprus ES balsas atstovaujanti šią poziciją ir aš manau, kad tam, ta, tai galima tikrai akcentuoti tai, kad keičiasi tas tonas iš parlamento, iš kitų institucijų pusės, bet parlamentas labai teisingai ir labai rimtai akcentuoja žmogaus teisų klausimą. Ir ypač galvoja apie žmogaus teisų aktyvistus Kuboje, pavyzdžiui, Damos de Blankos. Ir galvojant apie mūsų delegaciją Kuboje, Gal svarbus yra kontaktai ne vien tik tai su valdžia, bet aš pripažįstu, aišku, kad galbūt tie kontaktai galėjo prisidėti prie kai kurių iš politinių kalinių paleidimo. Bet lygiai taip pat svarbus ir aktyvus palaikymas, ta parama, kurią mes suteikėme tiems aktyvistams. Pavyzdžiui, neseniai TLD e, Kopenhagoje sutikome su amerikiečių kolegomis kurie labai garsių balsų kalba už žmogaus teisės kovoje, pas Dies Dvala, pavyzdžiui, keitėmės nuomonėmis, aš turėjau galimybę su juo padiskutuoti šiais klausimais ir mes mm, sus, taip, susidarėme įspūdį, kad iš tikrųjų keičiasi kažkiek tai tas, ta politika ten, kad e, jie supranta, kad embargo politika nesuveikė, tačiau dėl tų ten dabar vykstančių pasikeitimų galbūt iš tikrųjų uh, Mm, įvyks daugiau pasikeitimų po to ir kai Fidel Castro dėl Fidel Castro mirties galbūt tikrai tos nuotaikos keisis toliau ir labai svarbu, kad Europos parlamentas gautų visą informaciją šiais klausimais ir labai svarbu, kad mm, Europos išorės veiksmų tarnyba palaikytų tikrai glaudžius ryšius su e, Kubos žmogaus teisų aktyvistais. Gracias, señor presidente. Quisiera eh, recordar a los miembros de la comisión. Eh, dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau priminti jums, kad Kuba yra vienintelė šalis Latino Amerikoje, kuri neturi su ES bendradarbiavimo susitarimo. ponas, pono Kaminskio klausimas yra labai svarbus mums visiems Europos parlamente, nes e, pastebime, kad žmogaus teisų pažeidinėjimo situacija Kuboje negerėja ir mums biurokratinių atsakymų šiuo atveju neužtenka. Mes turime elgtis nuosekliai, atsižvelgdami į tuos sprendimus, kuriuos esame prieėmę. Sakharovo premija e, buvo skirta e, Damas de, de Bianco Aš e, ankstesnės kadencijos parlamente vadovavau e, delegacijai su Meksika ir Kuba. Aišku, kad mes norime, kad su Kubos institucijomis vyktų draugiškas dialogas bet moteris baltais drabužiais, jų atstovai negalėjo net atvykti pasimti Sakarovo premijos. Tai jei tokia premija skiriama Europos parlamente, tai e, Kubos atitinkamos institucijos turėtų sudaryti sąlygas Damas Del Blanko atstovams ją atsimti. Noriu pasakyti, kad žmogaus teisų situacija Kuboje nuolat iškeliama. O teisė turėti galimybę laisvai išvažiuoti ir grįžti į savo šalį yra kiekvieno žmogaus teisė. Ir būtent Europos parlamentas, skirdamas Sakharovo premiją, Damas Del Blanko, siekia, kad į žmogaus teisų padėtį Kuboje būtų atkreiptas dėmesys. Per praėjusius keliarius metus vyksta diskusijos apie tai, kokie turėtų būti tolesni santykiai su Kuba. Aš manau, kad girdime pakankamai informacijos apie pokyčius Kuboje, apie tai, kokį galima modelį Kuba rinksis. Pažanga yra padaryta, dalis politinių kalinių išleista, bet tie kaliniai pirmiausia tai neturėjo tie žmonės niekad neturėjo atsidurti kalėjime. Noriu pasakyti, kad turime eh, kovoti už žmogaus teisės ir ne, netoleruoti tokio atvejo, kai net žmonėms nesudaroma galimybė atsimti Sakrovo premiją. Pirmininkas, galbūt aš šiek tiek pakomentuosiu tai, ką sakė ponas Salafranka. Iš tiesų turėtume pagalvoti, apie Sakharovo premiją ir jos teikimą. Mes e, kvietėme yra panašios situacijos ir su kitomis e, premijomis, bet šiuo atveju, e, kai nugalėtojai negali atvykti, kai, kai premijos laureatai negali atvykti pasimti premijos, tai iš tiesų nėra gerai. Reikia rasti kažkokiu būdu situacijai pakeisti. Ir yra ponios Ešton laiškas, kuriame Kubos valdžia kviečiama gerbti žmogaus teisės, pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo klausima, su kuo ES išorės e, tarnyba palaiko santykius Kuboje. E, kai kalbame apie piliečių teisų aktyvistus, noriu pasakyti, kad e, mūsų dialogas yra su tokiomis organizacijomis aktyvus žmonės atvyksta į mūsų delegacijos atstovybę. Mūsų delegacijos žmonės bendrauja su taikios opozicijos atstovais. Delegacija kartu su kitomis ambasadomis Havanoje dalyvauja žmogaus teisų darbo grupėje. Toje grupėje palaikomi kontaktai ne tik su disidentais, bet nuolat ir kviečiami žmonės į darbo grupės posėdžius įvair, įvairiam klausimams svarstyti. Kalbant apie konkrečius veiksmus su disidentais, Tai čia turime į šį dalyką žiūrėti iš bendrų sąjungos tikslų. Yra pilietinės visuomenės judėjimai. Mm, taip pat atskiros valstybės narės turi įvairius kanalus ir įvairias priemonės veikti šioje srityje, bet čia reikia neužmiršti asmenų saugumo klausimų. Su Kuba nėra jokio e, bendradarbiavimo susitarimo. Kuba, Kuba yra viena iš keleto pasaulio valstybių, su kuriomis ES neturi bendradarbiavimo susitarimo. Mūsų santykiai remiasi bendra pozicija, vyksta diskusijos ar ta bendra pozicija turėtų išlikti, ar jinai turėtų kažkada tai būti pakeista bendradarbiavimo susitarimu. Šios diskusijos vyksta jau pakankamai ilgai ES taryboje. Valstybės narės neturi vieningos nuomonės šiuo klausimu. Nebūtinai pusė yra prieš pusę už, bet valstybių narių nuomonės išsiskiria. Bet aišku, visi supranta, kad mūsų pagrindinis tikslas yra skatinti žmogaus teisų apsaugą, žmogaus teisų gerbimą ir demokratijos vystimą Kuboje. Ir dėti visas pastangas tam pasiekti. Kai kurios, daugelis valstybių narių galvoja, kad ta bendra pozicija, ko gero, yra geriausia priemonė tiems siekiams siekti, o kitos valstybės galvoja, mm, kad dvi šaliai susitarimai e, tarp ES ir Kubos, mm, dvi šalis bendradarbiavimo susitarimas būtų geresnė galimybė siekiant plėtoti demokratiją ir užtikrinti žmogaus teisės. Kalbant apie mūsų santykius su Europos parlamentu, e, čia parlamente buvome Centrinės Amerikos delegacijos posėdėje, buvo ir, kuriame buvo ir Kubos atstovai, tada buvo kalbama apie parlamentų bendradarbiavimą ir apie tai, kad Europos parlamentas galėtų e, kontaktuoti su Kubos parlamentu. Mm, Kubos ambasadorius sutiko šią žinę perduoti Havanai. Ir noriu pasakyti, kad galbūt tai irgi būtų dar viena iš galimybių perduoti Sakharovo premiją e, tiems kubiečiams, kuriem nebuvo sudaryta galimybė atvykti ir asmeniškai pasimti Sakharovo premijos. Ir galiausia, paskutinis klausimas buvo skirtas mm, tam, kaip toliau veiksime šioje srityje. Aišku, kad situacija dabar skiriasi nuo tos, kokia buvo anksčiau. Galima abejoti, ar yra ženklus pasikeitimai ar neženklus, bet reikia neužmiršti to, kad nemažai politinių kalinių buvo paleista į laisvę. Tai rodo, tam tikrą pasikeitimą ir mes e, skatins, skatinsime Kubos valdžią išleisti visus politinius kalinius į laisvę ir <clears throat> užtikrinti žmogaus teisų apsaugą Kuboje. And, uh, Gerbiamas pirmininkė, kolegos, aš norėčiau pasakyti, kad mane atsakymas tenkina. Atsakymas, kurį ką tik gavau iš e, e, vicepirmininkės tarnybos. Išskyrus e, vieną dalyką, girdėjau apie, kon, kalbant apie kontaktus su Kubos parlamentu. Mėlėjai draugai, Kuboje nėra tokio dalyko kaip parlamentas. Yra tik institucija, kurią paskiria konstitucinė e, valdžia, komunistinė, atsiprašau, valdžia. Todėl mes norime, kad e, su mumis E, būtų elgiamasi oriai. Jeigu mes kaip Europos parlamentas gerbiam patys save, tai e, turime neleisti užmėgsti santykius su jokiomis institucijomis, kurios nėra pas, e, išrinktos, tai yra tik diktatorius paskirtos institucijos. Reikia suprasti, kad reikia užmėgsti dialogą su Kubos administracija, kažkokiu būdu reikia stengtis susidoroti su teroru, su nusikalteliais, kurie paimami įkaitais. Bet prašyčiau man nesakyti, kad reikia užmėgsti santykius su parlamentu, kuris nėra parlamentas Kuboje. Ir dar viena pastaba, kurią aš norėčiau baigdamas išsakyti. Galiu pasakyti, kad man tikrai e, neramu, kad Kubos problema parlamente e, neretai yra matoma kaip e, e problema egzistuojančia tarp kairių ir dešinių. Nemanau, kad būtų galima tai e, taip traktuoti. Aš labai didžiai stebiu padėti Kuboje. Žinau, kad e, Kuboje e, kaliniais tampa visų įmanomų ideologinių ideologijų išpažinėjai ir komunistai, ir krikščionys, ir liberalai gali patekti į kalėjimą. Tai yra paprasčiausi padorus žmonės neretai, kurie net uh, neturi jokių politinių, e, e, politinės priklausomybės, bet jie yra, gyvena tiesiog padorų gyvenimą. Kovojimas už Kubą reiškia kovojimas už tikrą, kovojimą už tikrą demokratiją. Aš galiu pasakyti, kad palaikau labai daug ryšių su Kubos disidentais. Ir mane čia labiausiai nustebina tai, kad tie žmonės tvirtai tiki Europos Sąjungą. Jie yra labiau įsitikinę, kad ES yra tikra uh, Kubos draugė negu Junktinės Amerikos valstijos. Todėl aš manau, kad mes turėtume pasirūpinti tai žmonėmis, nepriklausomai nuo jų politinės priklausomybės, kurie dabar yra kalėjime. Tie žmonės tiki mūsų vertybių bendryje ir jie tikisi, kad ES, vertybių sąjunga padės jiems žmonėms atgauti laisvę. Ačiū. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Doch, Mr. Salafranca. Taip, prieartėjame prie pabaigos šio klausimo, bet dar Salafranka noriu pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Kaip anksčiau sakiau, aš tvirtai tikiu, kad turėtume uh, išlaikyti pakankamai aktyvų dialogą su Kubos valdžia ir visuomenė. Taip pat labai svarbu, kad ES išorės veiksmų tarnyba suprastų, jog bet kokia pažanga mūsų santykiuose e, turi būti susijusi su e, Sakarovo premijos suteikimo galimybėmis. Europos Sąjunga e, propaguoja žmogaus teisės, todėl Europos parlamentą turime išgirsti kaip instituciją, kuri yra išrinkta demokratiškai, kuri pagal Lisabono sutartį turi patvirtinti oficialiai asociacijos sustartis. Turime pasiekti garbingą sprendimą, kuris leistų Sakarovo premiją įteikti laiku. Kaip aš jau anksčiau minėjau, mes skirsime ypatingą įgaliotinį e, žmogaus teisų klausimais. Turime užtikrinti, kad būtų laikomasi minimaliai bent jau bazinių pagrindinių teisų, tai yra žmonėms gyventi e, savo šalyje, iš jos išvykti ir vėl ją sugrįžti. Ačiū, taip, iš tiesų į tai turime atsižvelgti. Taip pat turėtume nuspręsti, kurie Sakarovo premijos e, gavėjai e, negali, negalėjo atvykti jos pasimti. Ir galbūt čia būtų naudinga rasti bendrą poziciją. Manau, kad e, turėtume išsiaiškinti, kokia bus mūsų bendra pozicija tokiais atvejais, kaip tokius klausimus galime spręsti, nes kitaip e, parlamentas lieka e, išstumtas iš formalios parlamentinės kontrolės procedūros. Dėl to gali būti, kad ir bendroji pozicija bus e, nustumta į šalį. E, Reikia diskusijos, bendresnio pobūdžio diskusijos tą temą, kad e, galėtume išsiaiškinti, kaip susiklosti reikalai ir pagalvoti, kokias taisyklės galime pritaikyti ne tik šiuo atveju, bet ir kitais atvejais. O dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo pasikeitimas nuomonėmis apie padėtį Libijoje su Aleksandru Grafu Lamsdorfu. Jis yra ES rinkimų vertinimų komandos vadovas, dalyvavo per rinkimus Libijoje kaip stebėtojas. Pagrindinė e, organizacija stebėjusi rinkimus buvo Junktinės tautos, e, Libijos e, pagalbos rinkimams projektas, apėmė keletą organizacijų, skaitant ir mus. Libijos ministro pirmininko pavaduotojas neseniai lankėsi Europos parlamente čia. Ir galbūt grafas Lamsdorfas galėtų mums pristatyti paskutinių mm, meto pokyčius. Ir, kaip žinia, rinkimai buvo atidėti Liepos 17 dėl logistinių priežasčių. Ačiū, pirmininkė. Mielai pristatysiu Jums naujas informaciją anglų kalba, kad kolegoms būtų aišku, kokie yra dabartinė situacija. Taigi svarbu turėti omenyje, kad Tripolio sostinė tik tai, tai rūpi, 2011 metų rūpiučio 20. 3 dien, 24 dieną pastebė, taigi ir praėjo mažiau tik tai metai nuo Tripolio e, e, žlugimo iki pirmų nacionalinių rinkimų, labai trumpas, ypatingai trumpas laikas ir aš manau, kad pažvelgus į situaciją Libijoje dabar reikia pripažinti, kad nežiūrint visų sunkumų, vis tik tai bendra pasikeitimų kryptis yra gan pozityvi, kalbant apie rinkiminius visus procesus. Iš esmės um, nėra tokių um, jėgų, kurios siektų diskredituoti rinkimus, nenorėtų, kad jie būtų taikus ir uh, ramus, iš tikrųjų matoma, kad visi siekia taik, taikių ir sąžininkių rinkimų. E, pirmininkė, jūs minėjote, kad rinkimų data yra pakeista, turėjo būti birželio 19, bet dabar dėl teisinių, logistinių, politinių priežasčių Liepos 7 diena lik numatyta ir panašu yra pakankamai lik ir daug ženklų rodančių, kad ta data ir bus išlaikyta. Dabar apie ką eina kalba šiuose rinkimuose? Eina kalba kalba apie um, laikinosios e, nacionalinės tarybos pakeitimo visuotinį išrinktų organų um, nacionalinių kongresų bendruoju nacionaliniu kongresu, kuris vadinamas GNC. Uh, kuris po to paskirs steigiamai komitetą sudarytą iš 17 vyrų ir moterų, kurie parengs tikrą veikiančią konstituciją tai šaliai. Taigi praėjus mažiau nei metams nuo Tripalio, štai kokia yra situacija. Bus ir rinkimai, ir konstitucija rengiama. Tikrai aplinkybės yra labai sudėtingos. Bet kaip jau sakiau, visi, visi yra suinteresuoti, kad rinkimai būtų sėkmingi. Dabar kas yra padaryta parengiant šalį rinkimams. Visų pirma, rinkėjų registravimas 2,9 milijonai iš 3,5, kurie galėtų balsuoti, jau yra užregistruoti. Tai tikrai yra sėkmingi žingsniai. Rinkiminė kampanija prasidėjo 8. Birželio 18 diena dar ji neįgavo pagreičio, nes aišku visi, kas dirbame politinėse partijose, žinome, kaip uh, sunku yra renkti visą kampaniją. Tačiau tai yra e, partijos, kurios galėjo pradėti dirbti tik tai po Tripolio grįvimo, po to, kai mm, pabėgėliai sugrįžo į tie, kas buvo. Um, Tremtie, kas sugrįžo ir dabar iš esmės eina kalba apie pagrindinių struktūrų tik formavimą. Reikia išnuomoti patalpas, reikia surasti žmonės, kurie profesionaliai visą darbą atliktų. Tai ir, ir dar parengti rinkiminę kampaniją, visą platformą suformuoti. Dėl visų tų priežasčių visiškai nestebina, kad rinkiminė kampanija dar neįsibėgėjusi. Mes tikimės, kad ji bus tikrai labai intensyvi visai prieš pat rinkimus. Partijos apie kurias aš jau kalbėjau, jų yra nemažai, 142 iš viso. 142 politinės partijos tai pakankamai didelis skaičius, tačiau yra kai kurių partijų, kurios yra laikomos daugiau žadančios, gal vertinant rinkiminės perspektyvas. Įspūdinga yra tai, kad jų rinkiminės platformos yra pakankamai panašios, bet tai kiek mes esame išanalizavę iki šiol, sprendimas e, rinkėjo bus paremtas turbūt e, nesusijęs su politinė filosofija, o su tokiais dalykais, kaip kad, pavyzdžiui, kokia yra partijos pozicija dėl pasidalymo į rytus vakarus, gazį, pavyzdžiui, ir Kadafio diktatūros metais Bengazį, pavyzdžiui, gyventojai buvo ignoruojami. Dėl revoliucijos, pavyzdžiui, kokia, kokia visa reputacija sukaupusi yra ta partija dėl savo veiklos revoliucijos metu, kiek mm, daug žadantis yra tie asmenys, kurie yra lyderiai ir taip toliau. Tai ar, ar, gal tikrai tokie dalykai bus svarbesni nei, kad, pavyzdžiui, tai, prie ko mes esame įpratę Europoje, prie tos Europos politinės filosofijos, tą reikia turėti omenyje, aišku. Dėl bendros saugumo situacijos valstybėje Reikia pasakyti, kad ji yra labai labai sudėtinga. Centrinė vyriausybė nekontroliuoja visos Libijos teritorijos. Vis dar susidurėme su vietos sukarintų grupių veikla, jos dar kol kas kontroliuoja kai kurias teritorijas ir tų kai kurių teritorijų gyventojai ne visuomet prieštarauja tam, kad yra sukarintų grupuočių ta veikla ten vykdoma pas juos, kadangi dažniausiai jie tam tikrą stabilumą garantuoja, tam tikras struktūras ir galbūt ne visuomet tai yra neigiami dalykai, tačiau galvojant apie ilgalaikį laikotarpį, politinį kontekstą, ne apie rinkiminį kontekstą, aišku, bus labai svarbu ir tiesiog lemiama, ar ta nacionalinė valdžia sugebės užimti visą valdžios monopolį. Mm, valstybė bando tai padaryti per tai vadinamai aukščiausiai saugumo komitetą, tačiau ta struktūra tokia labai paslaptinga tam tikra prasme. Turėtų būti apie 110 tūkstančių narių nominaliai vertinant, tačiau aš girdėjau apie 60 tūkstančių, kurie būtų sąraše ir vos keli tūkstančiai tik tai dirba realiai. Tai labai sunku būtų re, tikrai žinoti, kiek tų žmonių dirba tai e, tarybai Nacionalinė policija vis dar funkcionuoja, yra, turi jie centrinę valdymo struktūrą, tačiau kol kas jie yra labai silpni, palyginti, aišku, su saugumo tomis pajėgomis ir su su karintomis grupuotėmis. Aišku, e, svarbiausia ateičiai šalies reikės galvoti apie taip vadinamų e, revoliucijos veikėjų integravimą ir tai, aišku, įtakos ir šalies ekonominę perspektyvą. Reikia turėti omenyje, kad dėl pajamų iš naftos e, Kadafio režimas iš esmės subsidijavo kai kuriuos labai didelius gyventojų segmentus, kai kas turėdavo 2, 3, netgi etat, dirbdavo 2-3 etatais, realiai tai, aišku, žmogus negali dirbti trijose vietose vienu metu. Tai reiškia, kad tos pajamos keliavo iš naftos ir, ir tos naftos pajamos išlieka tačiau su gyventojais, kurių e, per 40 procentų yra iki 18 metų, reikia, aišku, suvokti, jog darbo vietų sukūrimas, ekonominės perspektyvos pasiūlymas yra siejamas su valstybės tolesnė perspektyva, viso orumu ir taip toliau. Dabar ar gali būti kokių um, trikdžių iš kokių tai šaltinių rinkimų procesui dauguma uh, veikiančių jėgų ten vertina, kad neturėtų to būti, tačiau yra, aišku, ta, bent jau nacionalinių tokių lygmenių, tačiau yra tam tikrų kišenių, kišenėlių, kur kur yra kažkoks nepasitenkinimas išreiškin, išreiškiamas. Pavyzdžiui, yra rytuose federalistų taip vadinamas judėjimas, kuris nori suskaldyti šaliai tris tradicinės provincijos, mm, kaip kad otomanų imperijos laikais buvo šalis suskalta ir netgi Bengazija, pavyzdžiui, įvertinus rinkėjų registravimosi lygį, kur būdavo daug ten pas jūs mažumų, vis tik tai situacija pakankamai gražiai atrodo. Taip pat ir salafistai, aišku, yra demonstracijose dalyvauja, bet daugiausiai jie, aišku, į, į, į rytus yra. Kai kur kitur jie rengia protestus, dar ir Bengazija taip pat, bet aišku Tripolį reikia vertinti situaciją visą nesiniai kokia buvo, bet bendrai federalizmo, salevizmo judėjimus tuos įvertinu, sudie nėra tokie e, stiprus, kad galėtų bent jau skaičiais pažiūrėjus kažką tai padaryti, e, su, su, pa, paveikti kažkaip tai rinkimų procesą. Bendrai matome, kad rinkimai savo dinamiką turi. Nuo 65 metų šioje šalyje nėra buvę rinkimų, taigi matysime, kaip viskas e, klostysis. Ir pabaigai porą dalykų. Tai tauta, kuri kažkada turėjo sėkmingus nacionalinius rinkimus ir porą vietinių Bengazėje ir Mušatoje. Tačiau demokratijos pati terminologija yra žmonėms iš vis nepažįstama kai kalbė apie partijas, parlamentinės grupės ir tai, kaip demokratinis darbas turėtų vykti, tai daugumai tai yra nauji dalykai tai akivaizdu, kad tai yra proceso pradžia. Visi tie rinkimai yra tik tai visų procesų pradžia, o ne pabaiga. O toliau, aišku, jau vidiniai reikalai, kaip iš darbo atverkės jūs matote, aš esu rinkimų vert vertinimo mm, grupės vadovas, o ne rinkimų stebėjimo misijos vadovas. Mes nusprendėme, kad dėl tam tikrų priežasčių saugumo ir taip toliau nebūtų įmanoma siūsti ypač į pietus rinkimų stebėjimo pilną misiją, tačiau tai būtų rinkimų vertinimo komanda, kuriai pirmininkautų parlamento narys, būtų 21 ekspertas iš mm, po visą šalį dirbtų tai kiek skirtusi nuo mūsų įprasminių ste, rinkimų stebėjimo misijų, kurios visuomet būna daug didesnė, šiuo atveju įvertimo misija yra daug mažesnė, tačiau įvertinant šalies svarbą buvo nuspręsta pasirinkti tokį variantą, parodyti, kad šalis yra labai svarbi ir, ir parodyti, kad ES yra matoma ir, ir taip pat libiečiams parodyti, kad jie turi aišku partnerį, su kuriuo galėtų dirbti toliau galvodami apie perinamosius tolesnius um, etapus. Tai tiek, pirmininkė, būtų mano įžangos. Jeigu būtų kitų klausimų, aš atsakyčiau. Ačiū. Like Norėčiau pale, padėkoti Aleksandrui Lamsdorfui už taip gerai pateiktą informaciją. Tai, tai ką jisai sakė, visiškai sutampa su mano žiniomis apie šią šalį ir situaciją Libijoje. Iš tiesų, visi supranta, kad šie rinkimai yra labai svarbus, nes leis e, suformuoti generalinį nacionalinį kongresą ir po to parengti konstituciją ir taip pat turėti vyriausybę, kuri turės būtent, kuri taps teisėta vyriausybė, nes bus išrinkta nes atsiras rinkimų rezultate. Ir aišku, niekas nesiuošia boikotuoti rinkimų, nes visi supranta, kad Libijos ateičiai tai labai svarbu. Susitikau su ta nedidelė grupė, kuri pasisako už federalizmą, kurią Aleksandras minėjo. Ahmedal Zinusi pernai gavo Sakharovo premiją Tai jis yra tos grupės vienas svarbiausių narių. Aš susitikau su tą grupę praėjusį mėnesį Bengaziją. Taip pat kontaktavau su kitais žmonėmis Bengaziją ir su tais, kurie nori, kad e, Bengazi svarba būtų pripažinta ir kad ten patektų investicijos, kurios Kadafio metais nepateko, bet yra ir, ir aišku, kad tie žmonės, su kuriais aš susitikau, sakė, kad jie kaip ir mm, kovoja su tomis islamistinėmis nuotaikomis. Ir kalbant apie musulmoniškas nuotaikas, jos nėra. Labai stiprios. O kalbant apie tą pasidalymą tarp rytų ir vakarų, mano nuomonė, jis nėra rimtas. Kalbant apie saugumo situaciją. Jinai tikrai nėra gera, kaip sakė Aleksandras, kad visa šalies teritorija nėra kontroliuojama, nes didelė šalies teritorijos dalis yra dikuma, o ten, kur yra gyventojai, kur gyvena žmonės, iš esmės situacija rami, bet yra taip vadinamų kišenių, kur yra sukarintų grupuočių. Ir norėčiau pasakyti, kad čia nėra jokių e, tokių grupuočių turinčių rimtus vadovus. Ne, tiesiog tai yra pavieniai jėgos ir smurto pasireiškimai praėjusią savaitę. Šimtas žmonių buvo, e, šimtas žmonių žuvo tokiuose tarp gentiniuose susiremimuose, kurie praktiškai yra daugiau sąlygoti praeities politikos vykdytos Kadafio. Ir norėčiau padaryti išvadą, kad Europos Sąjunga turėtų padėti e, nugalėti tą genčių tarpusavio kovą. Praėjusi kartą, kai buvau Libijoje, susitikau su Mizerati ir Tavaga miestų gyventojais. Ta vaga buvo panaudota kaip platforma vieno iš Kadafis sunų mizerati miesto gyventojams bombarduoti ir tie žmonės dabar išskaidyti įvairiuose pabėgėlių stovyklose visoje Libijoje. Maždaug 2000 tokių žmonių yra Mm, dabar pabėgėlių stovyklose ir yra patyrę įvairių smurtą ir, ir prievartavimus ir už reikia dėti labai daug pastangų, kad e, tas genčių, ta tarpusavio kova e, būtų užbaigta. Mm kad prasidėtų dialogas, bet aišku, visa tai yra susiję ir su teisingumo sistema reikalinga teismų, teisingumo sistemos reforma. Ir galiausia norėčiau pasakyti, kad dabar mes jau turime ten nuo gegužės mėnesio ambasadorių ir jis gerai dirba bet reikia rimčiau koordinuoti ES veiklą. Pirmiausia, reikia turėti pakankamai tinkamų specialistų tenais. To dar trūksta. Ir taip pat geriau reiktų koordinuoti išorės veiksmų ir komisijos. Išorės veiksmų ver, e, tarnybos ir komisijos veiksmus. Ir aišku, koordinuoti valstybių narių uh, veiksmus. Aš esu parengusi ataskaitą apie savo vizitą Libijoje. Ir toje ataskaitoje sakau, kad išorės veiksmų tarnyba iš tiesų turėtų koordinuoti valstybių narių veiklą, nes e, dabar e, pavojinga situacija susiklosto, nes valstybės narės e, bando dvi šalių pagrindų bendradarbiauti su lygija. Mm, Prancūzija, atsimename, seniau yra pardavinėjusi ginklus Kadafiui, e, Berlusconi neramino pabėgėlių srautai ir man netaip seniai e, sakė, kad libiečiai netaip seniai kreipėsi į ES atstovus dėl sienų apsaugos ir klausė, ar negalėtų Europą kalbėti vienu balsu, o nesiųsti keturis skirtingus, mm, nepateikti keturis skirtingus bendradarbiavimo pasiūlymus. Taigi, ponios Ašton, reiktų paprašyti, kad jinai nebijotų koordinuoti valstybių narių pastangų. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecer al. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Lamsdorfui ne tik už mums suteiktą informaciją apie rinkimų procesą Libijoje, bet ir ypač e, už tai, kad jis sutiko vadovauti e, tai e, misijai padidinti Europos parlamento autoritetą, ypač e, ir visos ES autoritetą toje valstybėje. Aš tikiuosi, kad valstybė išgyvenanti perminojį laikotarpį pozityviai sureaguos į informaciją gaunamą iš mūsų. E, Pereinamosios tarybos e, pirmininkas ir jo pavaduotojai taip pat susitiko su mūsų delegacija. Mes žinome, kad saugumo padėtis ir institucijų silpnumas e, Libiją daro labai sudėtingą šalimi. Suprantame, kad organizuoti rinkimus tokiomis trapių institucijų aplinkybėmis yra labai sudėtinga, bet e, nėra jokio pateisimo, kodėl tie rinkimai turėtų nevykti. Aš norėčiau paklausti pono Lamsdorfo. Jis geriausiai žino, kaip padėtis ten susiklosti. Šiame procese dalyvauja jungtinės tautos. Ar bus ir kitų delegacijų, pažiūrėjau, Šarabų lygos ar Islamų konferencijos, e, kurios rūpinsis Libijos likimu ir kokį vaidmenį per tokią rinkimų kampaniją atlieka žiniasklaida? O ką galėtumėt pasakyti apie politinių partijų finansavimą? Vos ne 150 jų, kaip Lansbar pasakė, yra kaip jos bus finansuojamas? Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš uh, džiaugiuosi Aleksandro suteiktą informaciją. Tikrai labai įspūdingai uh, jūs išdėstėte uh, faktus, nes nesutikome su ministro pirmininko pavaduotoju, bet prisimenu, kaip uh, National koks nors. E, ICC delegatai buvo paimti įkaitais ir tikrai drąsu buvo iš jų pusės važiuoti. Kaip e, žinia, šariato e, tam tikros institucijos yra, susiduria su rimtais sunkumais, yra nemažai žmonių kalėjimas iškelta baudžiamų bylų. Daugybę metų ten vyksta sunkumai įvairiausi miestai susiduria su problemomis, daug sunkumo problemų ir pietuose. Persų įlankos valstybės ir Kataras užpildydavo tą regioną ginklais, bet dabar e, žinome, kad Malio siena ir e, e kitos toje pusėje esančios sienos e, tampa e, ginklų tiekimo kanalu, ne tik Libijai, bet ir kitoms Šiaurės Afrikos valstybėms, tokioms kaip Alžyras ir panašiai. Jūs sakėte, kad e, per konfliktą buvo nemažai politinių jėgų tiesiog išstumta iš arenos. Aš asmeniškai manau, kad federalizmas toje valstybėje visai pasiteisintų ir užkirstų kelią tai valstybei sugrįžti į senovinę sistemą, bet jie patys turi dėl to nuspręsti. O dar vienas klausimas. Ar yra tikimybė, kad karališkoji šeima, su kurios atstovais aš Londone susitikau, galės padėti e, Libijos visuomeniai? ar jie gali gauti kokią nors pusiau oficialią rolę, kaip kad, pavyzdžiui, buvo Afganistane. Kitas dalykas - naftos kainų kritimas. Pasarasis mėnesiais turbūt vyriausybei padarė tam tikrą ekonominį spaudimą. Taigi kokia dabar ir ten yra ūkio būklė. Ir aš suprantu, kad tai valstybei gal, gali prireikti ir tarptautinės finansinės pagalbos. Panie Przewodniczący, krótkie pytanie do Aleksandra. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas klausimas ponui Lamsdorfui. Daugelėje naujų demokratijų e, ekspertų centrai ar politiniai fondai iš ES ir JAV suvadina labai svarbu vaidmenį. Štai Egipte tai vyko bet iškilo nemažai kontroversiškų faktų apie tokių fondų ir e, e ekspertų centrų e, veiklą. Ką galvoja valstybės vyriausybė ir politiniai judėjimai apie tokius tarptautinius fondus, kurie siekia tose šalise įtvirtinti demokratiją, plėsti švietimo galimybės ar stiprinti rinkėjo aktyvumą? Labai ačiū. Aš irgi turiu klausimą Aleksandrui, kuris yra mūsų e, turbūt pagrindinis žinovas apie finansavimo kampanijas įvairiose valstybėse. Jis stebėjo, kaip vyksta rinkimai ir Saudo Arabijoje, Katare ir panašiai. Mes e, žinome, kad Kataras ir Saudo Arabija labai aktyviai taip pat prisideda prie tam tikrų Sirijos opozicijos finansavimo, e, organizacijų finansavimo. Ar yra kokia strategija sukurta? Also, uh... Ačiū pirmininkė, dėkoju už klausimus, dėkoju už tokį didelį susidomėjimą. Klausimas dėl kitų misijų. Jis turbūt yra taip pat susijęs su įvairiais fondais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir ekspertų centrais, kurie veikia toje šalyje. Kataro centro e, bus misija. Taip pat Britanijos viena organizacija važias. Nacionalinis demokratijos institutas labai e, e, reiškėsi toje šalyje. Nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio jie jau ten dirba. Tai tikrai spūdingi faktai. Bet e, daugiausia tos tarptautinės organizacijos palaiko ryšį su vietos rinkimų stebėjimo organizacijomis ir politinėmis arša organizacijomis. Tai yra labai svarbu. Politinėmis partijomis. Neturi, nėra tokios rinkimų vertinimo misijos, bet jie labai aktyviai dirba su e, vidaus stebėtais. Aš tik juėjausi, kad Afrikos sąjunga ir Arabų lyga e, pagaliau prabils, labai nustepsiu, jeigu taip nebus ir lauksiu iki pat rinkimų paskutinės dienos tos organizacijos, bet kaip ten bebūtų, mes nuolat stengiamės bendradarbiauti su tomis organizacijomis ir jų misijomis ir iš jų daug ko pasimokome. Stengiamės įvertinti padėtį. Norime, kad tie vertinimai būtų teisingi ir pagristi įvairių vertintojų išvadomis. Labai svarbu, kad suprasti, kad visos vertinimo misijos yra ribotos, riboto mastų, niekas negali vežti 100 ar 150 žmonių. Todėl e, dabar galiu perėti prie Čarlzo pasisakymo. Jūs sakėte, kad e, reikia galvoti apie tolimesnę perspektyvą ir e, aš pats tik tai šeštąjį vakare grįžau iš tos šalies, dar labai nedaug laiko praėjo man įvertinti padėčiai, bet pagal preliminarius vertinimus Šis rinkimų procesas, kuris dar užsitęs keletą savaičių, atspindės, kad ta šalis e, tik atsiranda iš dešimtmečių e, košmaro, kalbu apie jos politinės struktūras. Ir visuomet reikėtų būti atsargiems. Aš esu iš e, Vokietijos, Bavarijos regiono, todėl e, turbūt e, žinau, apie ką jūs kalbat. Labai optimistiškai vertiname situaciją. Buvo diskutuota apie karališkąją šeimą ir jos vaidmenį. E, nereiškia, kad niekas apie tai negalvoja. Aš e, nemanau, kad tai nėra nesvarbus faktorius. Naftos kainos dabar 90 dolerių už barelį. E, daug kas sako, kad net 90-87 dolerių kaina problemų nesukels. E, Libijai pinigų reikės, bet e, Libija yra suinteresuota konstruktyve pagalba, kuri gerbtų jos nacionalinį suverenumą, suprastų, kad tai yra Libijos vidaus procesas ir ta šalis iš tos košmariškos situacijos nori pereiti prie padorių gyvenimo sąlygų. Aš nemanau, kad pinigai sukels kokių problemų ten. Elmarai, dėl e, pinigų dar partijų finansavimo. E, sklando gandai, kad jos yra finansuojamos iš kitų partijų. Mes per savo misiją negalėjome patvirtinti jokių tų gandų, tik dešimt dienų dar ta mūsų stebėjimo misija vyksta, dabar jau vos net dvi savaitės, bet e, rinkimų kampanijos finansavimas yra viena iš sričių, kurią mes dar tik panagrinėsime. Bus labai įdomu, kai visos politinės partijos e, pateiks ataskaitas auditui po rinkimų Pažiūrėsim, kiek naudingas bus tas auditas ir kiek patikimi bus surinkti faktai. Tačiau kol kas negalėčiau pasakyti, kad e, tie faktai galėtų būti patvirtinti. Ir galiausiai perinu prie Čarlzo ir saugumo padėties. Dar šariatas ir islamistų vaidmuo. Vieną dalyką norėčiau aiškiai pasakyti. Libijos visuomenė yra tradicinė. Tai nėra ekstremistų visuomenė. Tradicinė islamiška visuomenė. Žmonės vertina savo bendruomenės ir tarp politinių e, partijų yra e, įvairių tokių tik tai niuansus turbūt skirtumo. Šariatas niekam e, netrodo kaip galimas teisės šaltinis. Bet yra parengtas tarsi tam tikras pamatas ir to pamato, ant to pamato bus galima pasakyti tokią visuomenę, kokią norėsim. Rinkimų, rinkimuose akivaizdžiai yra gera konkurencija ir manau, kad viskas bus gerai. Šarsas kalbėjo apie ginklus, apie sienų kontrolės stoką. Visus tos klausimus turėsime išnagrinėti rinkimų kontekste. Ištikils turbūt konkrečių problemų, bet tai yra susiję su politiniais reikalais. Kaip su Šiaurės Maliu bus palaikomi santykiai, kaip Magrebo šalis čia prisidės. Viskas turės būti svarstoma politinėme kontekste. Ir galutinis pastebėjimas, kuris yra taip pat susijęs su tuo, apie ką kalbėjo Čarlzas. Kai kurios visuomenės grupės bijo, kad jos per nauja, naujajame e, bendrajame nacionalinėme kongrese nebus deramai atstovaujamas. Gana įdomiai, Libija pati pasirinko tokią rinkimų sistemą, kur yra gana sudėtinga. E, proporcinės ir vienmandatės sistemos derinys. Taigi yra partijų sąrašai ir yra vienmandatės apygardos. Ir daugumoje apygardų e, žmonėms reiks balsuoti du kartus. Vokietijoje gal 60 metų tokia sistema egzistuoja, didžioji dalis žmonių dar iki šiol nesupranta, kuris iš sąrašų yra svarbesnis, kuris iš tų paukščių, kuriuos jie padeda, yra svarbesnis aš tikiuosi, kad e, taip nesitiks, kaip mes bijome, bet dėl padėties sudėtingumo. Tiesa, kai, kurie, kai kurios apygardos yra tik e, proporcinės e, arba tik vienmandatės. Bet tokiu būdu tam tikros mažumų grupės jau turės e, garantuotas vietas e, e kongrese. Mes tikimės, kad e, ta sudėtinga rinkimų sistema duos rezultatų, e, kurie bus primtini visiems. Ačiū. Ačiū. Aš tikiuosi, kad e, tas finansinis klausimas bus nagrinėjamas platesnės strategijos kontekste, kalbant ir apie kitas valstybės. Ir aš manau, kad gal yra priežasčių viešai padiskutuoti tos klausimas mm, su, pažiūrėjau, kad tai viceministras kaip pasakojo. E, iš tikrųjų, taip suprantu, kad čia yra ir dvigubų darbo atvarkių nemažai. Reikėtų gal apie tai pamastyti iš giliau. Aleksandra, dar taip suprantu, reikėtų dar kažką pakalbėti dėl um, demokratijos fondo. Kolegos, dėl kitų klausimų, čia galvojant, uh, priminčiau tą statutą. Aš mielai pateikčiau ir raštu tą informaciją, kad būtų galima ją išplatinti. Tikrai, aš kaip suprantu, praeitą savaitę tas statutas buvo patvirtintas, kai aš buvau Libijai. Ir svarbiausia šitam komitetui būtų garantuoti politiškai subalansuotą parlamento atstovavimą e, valdyboje. Ir aš tikiuosi, kad jeigu turėsime devynės vietas Europos parlamento komiteto nariams toje valdyboje, valdytojų valdyboje, tai iš tikrųjų turėtumėm politinį atstovavimą. Tai ne vien tik tai institucinis, bet ir politinis klausimas. Tai yra demokratijos fondas, užsivantis demokratijos klausimas, taigi labai svarbus dalykas. Ir aš prašyčiau pirmininkų suėgoje gal iškelti tą klausimą jau ir pradėti galvoti apie paskirimus, apie kandidatūros. Ačiū. Pas, aš manau, kad su kolegomis pasikalbėsiu su vicepirmininku ir gal demokratijos koordinatoriais. Jeigu devynės vietas turėtumėm, tai reikėtų gal pagal DHON sistemą paskirstyti tas devynės vietas tarp frakcijų, kad būtų atitinkamai atstovaujama ir frakcijoms, ir komitetams. Aš manau, kad toks gal būtų tinkamiausias būdas. Ar pritartumėt iš principo? Pane Gomes. Aš tinku su jūsų pasiūlymu. Tik tai noriu pabrėžti, kaip Aleksandras sakė, dėl to, dėl Libijoje, kiek padeda šis fondas pilietinėms partijoms, pilietiniai visuomeniai, tai būtent įrodo, ką demokratijos fondas gali padaryti ES vardu. Ir kodėl šis fondas dirba ten? Todėl, kad jie turi lankščią sistemą ir gali ten vietoje dirbti. O kodėl mes nedirbame ten? Todėl, kad mes tokio mechanizmo neturime. Uh, thank you, Chairman. Um, just by way of... Ačiū pirmininkė, tik tai noriu mm, čia dėl paaiškinimo pasitikslinti gal šiek tiek. Devynės vietas turėtumėm, taip? Aš taip suprantu, kad dvi vietos eksoficijo būtų skirtos uh, DRUA ir DV pirmininkams. Jeigu taip, tai ar tada DHONT sistema veiktų visoms devinioms vietoms, ar tik tai likusioms septynioms vietoms būtų pritaikyta DHON? Nes e, pastaruoju atveju, jeigu tik tai toms septynioms, tai mes turbūt nieko negautumėm ir žaliai turbūt irgi nieko negautų. Uh, Tai aš galvoju, jeigu Hond būtų pritaikyta šiems paskirimams, tai ji turėtų būti pritaikyta visoms devinioms, o ne likusiams septynioms vietoms. Uh, Pirmininkas, bet uh, Čazai čia, man atrodo, mm, ne tik žalieji svarbu, bet ir dar dvi uh, moteris. Taip, ir iš tikrųjų, jeigu bus ex officio kažkas, kažkokie paskirimai, jie irgi turi būti nuo frakcijų. Aš manau, kad turi būti DHON sistema visam paketui taikoma. Aš manau, kad gal darbo grupė galėtų tas nuspręsti. Iš tikrųjų, kad jeigu ex officio bus kažkokie paskirimai, tai jie jau turi iš frakcijų būti paskirimai. Uh, kad iš tikrųjų, jeigu ir būtų eksoficijo kokie paskirimai, kad būtų taip pat paskirta ir nuo mažųjų frakcijų kažkas tai. Kad būtų užtikrinta tai. Kitas posėdis jau rytoj. Ta aš posėdžio pradžioje minėjau. Jeigu norite gauti trumpą ataskaita iš užsienio reikalų ministrų tarybos. Tai šiandien tai neįmanoma, nes jis vyksta šiandien, bet rytoj Danijos ministras atvyks ir valandą laiko mums pristatys e, rezultatus. Tai kas galėsite, kviečiu dalyvauti. Linkiu Jums geros dienos, o man ši diena tikrai puikiai nesusilaukiu ketvirto nūko šiandien.